Bonjour à tous. Et... Labas vakaras visiems. Sveikiname Jūs Europos parlamente Briuselėje šią dieną, kai 765 milijono rinkėjų išrinko 300 pasitaiso, 45 milijonai pasitaiso vedėja. E, piliečiai renka Europos parlamento narius. Mes siūlome specialias diskusijas tema ES ir krizė. Ir dabar Iš France 24 vedėja Karolin Kemera yra čia, ji užduos klausimus. Taip pat turime RFA e, atstovą vedėją, kalbėsime apie ekonominę krizę ir pirmiausia suteiksime žodį ponui Joakinui Almunė. Jūs esate Europos komisijos narys, atsakingas už pinigų ir ekonominius reikalus ir įsivaizduoju, kad jums tie klausimai dabar rūpi daugiausia. Taip, nuo pereitų metų kalbame tik apie ekonomiką. Vaira Vykė Freiberga taip pat sveikiname. Jūs es, esate buvusi Latvijos prezidentė, dabar esate uh, išminčių grupės narė, kuri dabar masto, kokia Europa turėtų būti ateityje. Jūs puikiai atstovaujate savo šalies interesams. Ačiū, kad atvykote iš Rygos. Taip pat Nikol Fonten turime čia savo tarpę. Jūs esate buvusi ministrė Prancūzijos, esate buvusi Europos parlamento pirmininkė nuo 1998 iki 2003 metų praleidote daug metų Europos parlamente ir jūs turbūt pasilgstate šios vietos. Taip pat turime David Rainey savo tarpę. Jis. Taip pat turime Slovenijos televizijos atstovų. Mūsų klausosi RFI klausytojai ir France 24 žiūrovai. Mes žinome, kad RFI buvo naudojama 19 kalba, jų liko 7. Serbokroatų, albanų ir lenkų kalbų šiuo metu neliko. Na, dabar turėtume kalbėti apie ekonomikos krizę. Tokia yra mūsų diskusijos tema ir kalbėsime apie tai, kaip aktyviai dalyvavo rinkėjai šiuose rinkimuose. Regis dalyvavimas buvo menkas. Norėčiau paklausti jūsų, ponė Fonten, kodėl ES piliečiai taip menkai domisi Europą? Pone Fonten, e, manau, kad ES piliečiai ne visai suvokia, kokį svarbų vaidmenį vaidina Europos parlamentas tas vaidmuo didėjo pamažu, labai pamažu, buvo bent trys svarbus etapai. Pirmiausia, kai buvo pradėta rinkti parlamentą tiesiogiai, paskui, kai atsirado um, bendro sprendimo prieimimo procedūra ir atsiprašau, ponia komisarė, kai 98 metais mes nuvertėme komisiją, mes įgyjome dar daugiau galios ir piliečiai, manyčiau, ne visai gerai žino tuos žingsnius. Jūs esate Europos komisijos narys, ir atsakingas už šios krizės sprendimą. Piliečiai ES yra susirūpinę dėl to, kad mažėja perkamojo gale, kad auga nedarbas. Buvo rengiami nacionaliniai ES ekonomikos gaivinimo planai. Jūs atostogavote, kai prasidėjo krizė. Regisi. Kaip viskas vyko iš tikrųjų? Ponas komisaras, Nežinau, ar jūs turite teisingą informaciją. Ko gero ne visai. Turėtumėte žinoti, kad lapkričio mėnesį 27 valstybių ir vyriausybių vadovams komisija pateikė ekonomikos gaivinimo planą, kurį jie patvirtino, dabar tas planas yra vykdomas, tam planui pritarė Europos parlamentas ir tas planas jau duoda gerų rezultatų. Na ir šio šių ES veiksmų pasiekme yra ta, kad pirmą kartą mes priimame tokius svarbius ekonomikos sprendimus kartu. Dėl to ekonominiai veiklai kovoti su krize buvo mestos papildomos biudžeto priemonės. Ir jo tos, tos priemonės, pagalbos priemonės siekia tiek pat, kiek priemonės skirtos Amerikoje. Pone Vykė Freibergai, Latvija ypač stipriai supurtė uh, ši krizė. 5,2 milijardo eurų teko skolintis Latvijai praėjus penkiems metams su Latvijos įstojimu į Europos Sąjungą. Ar nėra šalies susidariusio įspūdžio, kad Europa nepakankamai daro sprendžiant krizę? Krizė smogė Latvijai labai staigiai. Aš manau, kad niekas dėl to nebuvo perspėtas. Turime tai atkreipti dėmesį. Kita vertus, šalis, manyčiau, pernelyg greitai ekonomiškai augo dėl to to kriz, ta krizė dabar atrodo tokia skaudi. Ji dėja tęsiasi ir toliau. Būtent dėl to mums šis ekonom, ši ekonomikos gyvinimo programa yra ypatingos svarbos dalykas. Mūsų žmonėms yra labai svarbus tie veiksmai, kad žmonės svarbu, kad atgautų pasitikėjimą, kad investuotojai atgautų pasitikėjimą, kad situacija būtų stabilizuota. Europinių lygių bendradarbiavimas ir rodomos solidarumas yra ypatingai svarbu žingsniai. Niekad tai nebuvo taip svarbu kaip dabar. Pone Fontener, ar jūs manote, kad ES yra solidari e, rytų šalių atžvilgių, kur sunkumai, sunkumai yra ypatingai dideli? Pone Fontener, solidarumo, manau, nepakanka. Galėtume daug daugiau jo parodyti. Pone komisarė, mes iš tiesų galėčiau pasakyti, nepastebėjome, kad krizė ateina, tačiau prieš krizę įsmogiant Europos parlamentas jau buvo kalbėjęs su Europos komisija ir sakė, kad nepakankamai yra prižiūrimos finansų rinkos. Mes nekartą keitėmės nuomonėmis ir norėčiau kukliai pasakyti, kad mes buvome sudarę Jacques Dolar Rozier grupę ir buvome pateikę labai gerų siūlymų. Tikiuosi, kad tie siūlymai ir dabar pasitarnaus, kad juos pasiž... bus atsižvelgta. Solidarumas yra būtinas dalykas šiame kontekste. Šiandien, aišku, mums pavyko išvengti Europos bankų krizės, nes tai būtų buvęs dramatiškas dalykas. Mums pavyko. Mes taip pat G20 sustikimui puikiai pasirengėme. Ten mes kalbėjome apie tai, kad reikia vykdyti tinkamą tarptautinio kapitalizmo priežiūrą, jeigu taip galima sakyti. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad labai svarbu vaidmenį suvaidino euras. Nepakankamai tai buvo pabrėžta iki šiol. Euras padėjo išvengti dar dramatiškesnių tos krizės pasiekmių. Jeigu nebūtume turėję euro, manyčiau, kad visų mūsų padėtis būtų dar liūdnesnė. Taigi, Jūs jau pradėjote diskusiją šią temą ir žinau, kad tai yra labai svarbu. Matau, kad ponas Zitnik norėtų reaguoti. Tai yra Slovenijos televizijos žurnalistas. Pone Zitnik, tuo euro klausimui turėjote klausimą ir norite jį užduoti komisarui Almūnį, ar ne? Pone komisarė, Neabejoju, jog jūs žinote, kad euro įvedimas Slovenijoje buvo sėkmingas, mums sekasi geriau kovoti su ekonominė krize dabar. Ar jūs manote, kad euro įvedimo kriterijai turėtų būti interpretuojami lankščiau, kad taip galėtumėme ištiesti pagalbos ranką kitoms rytų Europos valstybėms, kurios išgyvena rimtą ekonominę krizę? Ir, ponė Prezidentė, ką Jūs apie tai manote? Koks Jūsų patarimas būtų? Aš manau, kad euras buvo didžiulė sėkmė, tai yra puikia apsaugos priemonė. 16 šalių ES priklauso eurozonai. Yra šalių, kurios nori įsivesti eurą Latvija, Lietuva ar kitos šalis. Latvijos atveju. Mes dabar diskutuojame tuos pastaruosius mėnesius kiekvieną dieną su uh, Latvijos administracijos struktūromis kalbamės ir keliame klausimus, kaip išeiti iš tos labai gilios krizės. Aišku, Latvijos administracijos struktūros sulaukė perspėjimo, kad jeigu nebus imtasi priemonių, krizė dar pagilės. Atsitiko, kas atsitiko. Na, o euras yra tam tikras inkaras. Latvijos administracija turi ambicijų artimiausių metų įsivesti eurą. Tai yra tas ketinimas, kuris kūrė papildomą pasitikėjimą, dėl to reformos yra nuseklesnis ir tai yra labai svarbu. Latvijos ar Vengrijos ar Rumunijos atveju, aš manau, mes rodome, kaip praktiškai gali atrodyti ES solidarumas šiame krizės kontekste, sprendžiant ekonomikos klausimus. Rumunija, Vengrija, Lenkija yra tos šalis. Norėčiau dar pateikti skaičių Kaip solidarumas pasireiškia? Mes turėjome numatę instrumentą, kurio dėka buvome numatę finansuoti šalių turinčių sunkumų išorės poreikius. 12 milijardų eurų siekia tas skaičius. Šiandien jis siekia 50 milijardų eurų. Būtent mes pasiūlėme keturis kart padidinti visus finansinius resursus, jų lygį, kad būtų galima padėti toms šalims, kuriuoms tų resursų gyvybiškai reikia. Tai yra ES solidarumo pademonstravimas. Taip pat Europos investicijų bankas intensyvina savo veiklą. E, mokamos lėšos iš struktūrinių fondų, iš sanglaudos fondų. Bendradarbiaujama su Latvijos ar Vengrijos administracijos struktūromis, kad būtų galima vykdyti reikiamas reformas. Aš manau, kad kasdien mes žengime vis toliau. Pone Freiberga, kai jūs klausote komisaro Almunijos, ar jūs nuramina jo žodžiai, ar jūs laukiate dar daugiau iš Europos geresnės ekonominės valdysenos, pavyzdžiui, ar to šalis, kurios nori prisijungti prie euro, jūsų nuomoje elgesi teisingai? Pone Freiberga, taip aš manau, kad euras yra puikus instrumentas. Gaila, kad mums nepavyko numatyti iš pradžių e, ne, e, primto darbų kalendorius, kad nepavyko jo įgyvendinti. 2008 sausį mes ketinome eurą turėti. Po savo įstojimo Europos sąjungą mes pamatėme, kad labai didėja infliacija mūsų šalyje. Būtent dėl tos infliacijos mums ir nepavyko laikytis numatyto darbų grafiko eurų įsivesti. Šaliai tai yra labai neigiamas dalykas, nes kiti makroekonominiai e, rodikliai buvo geri, tačiau infliacijos rodiklis nebuvo geras. Vyriausybė mane, kad turėjo labai nedaug priemonių infliacijai kontroliuoti. Aišku, buvo visai lės struktūrinių fondų, jie, jų pagalba buvo galima padėti šaliai. Žmonės keliavo dirbti kitur, siuntė pinigus savo šalies piliečiams, dėl to vartojimas augo. Vidaus vartojimas augo, dėl to kilo kainos. Seniau, aišku, dar buvo pastebėta, kad labai augo energetikos resursų kainos. Ir visa tai susidėjo į vieną sunkumų rinkinį ir dabar situacija yra daug sunkesnė. Nikol Fontenė. Aš norėčiau priminti dar vieną dalyką. Mes ES turime biudžeto priemonių, kurios yra nepakankamos, jų yra nepakankamai numatyta, kad būtų galima gyveninti tokią politiką, kurią norime. Ar manote, kad reikia numatyti Europinių paskolų sistemą? Pone Fonten, aš bent jau manau, kad reikia peržiūrėti tuos metodus, reikia peržiūrėti ES biudžeto sistemą. Jūs žinote, ponė komisarė, kad mes šito norėtume. Štai pažvelkime Junktinės valstijas po 29 metų krizės peržiūrėtas, peržiūrėta biudžeto sistema, o praėjus 70 metų mes sunkiai mokomės iš savo krizės padarinių. Aš sakyčiau, kad reikia sudaryti naują susitarimą. Ponas Almūnė, aš pritariu poniai Fontenė, reikia didesnio biudžeto ES, tačiau kai kurios valstybės narės taip nemano. Mes, jeigu būtų priimtas komisijos siūlymas prieš penkerius metus, mes šiandien turėtume žymiai didesnį biudžetą. Šioje sunkioje padėtyje vis tik Latvija sulaukė paramos, nes finansinė pagalba buvo padidinta keturis kartus. Europinės paskolos iš dalies pradeda egzistuoti, nes mes skolinamės tarptautinėse rinkose, kad galėtume rasti lėšų padėti, pažiūrėjau, Latvijai. 5 milijardai eurų pagalbos Vengrijai, Latvijai, Rumunijai e, yra nemenka suma, tad ES turi skolintis tarptautinėse rinkose. Maničiau, kad tūkstantis milijardų būtų reikalinga paskoloms, kad būtų galima e, dirbti naujų technologijų srityje, tobulinti infrastruktūrą, kad Europa galėtų rasti išeitį šioje krizėje. Ponas Almūnė, piliečiams reikia pasakyti, kokie darbai yra atliekami. Europos investicijų bankas 30 procentų šiemet padidino kreditų apimtis. Ir tokioms šalims kaip Estija, Latvija, Lietuva ar Vengrija 3-4 kartus jų, jų BVP galima dabar suteikti paskolų. Tom šalims, aišku, padėti reikia. To šalis turi sugebėti projektus parengti ir tuos pinigus išleisti. Jeigu piliečiams ir reikėtų pasiūsti kokią nors žinę. Tai aš manyčiau, ta, turė, ta žinia turėtų būti tokia. Reikia, kad jie labiau įsipareikotų ES. Ir tuomet reikėtų, kad jie domėtųsi, ką ES iš tikrųjų veikia. Prieš uh, Ir galėčiau pasakyti, kad atlikti dabar yra tikrai teigiami. Pone Fonten, ar rytoj paremsite Europos parlamentą, kuris ketina prašyti, kad būtų visiškai iš esmės peržiūrėtas ES biudžetas, kad iš tiesų galėtume turėti reikiamų lėšų įgyveninti politiniai ES. Ponas Almūnė, prieš penkis metus, kai diskutavome dėl finansinių perspektyvų, dėl 2007-2013 metų laikotarpio aš mačiau, kad tiek vadovų taryba, tiek parlamentas priėmė tokius skaičius, kurie buvo mažiau ambicingi negu tie, kurie siūlė Europos komisija. Aš pritariu Jums, ponia Fontenė. Aš tikiu Europos Sąjungą, kaip visi tie žmonės, kurie dabar susirinkė Europos parlamente. Klausimas būtų toks ką reikia daryti kasdien, kad mums pavyktų tą Europą sukurti. Pone Fonten, svarbiausia yra turėti reikiamų lėšų, kad būtų galima kurti politinę Europą. Priešingų atveju jie nusivils. Gerbiami kolegos, jums leidus norėčiau pridurti štai ką. Ponas komisaras sakė, kad vyko e, diskusijos, kad reikėjo atlikti tam tikras reformas. Tos reformos vyksta, net šią naktį mano šalies administracijos struktūros dirba, nes jos neturi kitos išeities. Norėčiau pasakyti, kad šioje programoje, pagalbos programoje, e, naujoms valstybėms narims. Man atrodo, svarbu yra tai, kad reikia numatyti tam tikrą mechanizmą, kaip tie fondai turėtų būti paskirstyti, kad jie pasiektų savo tikslą. Latvijoje, sakyčiau, viskas e, vyksta gana sudėtingai, nes e, biurokratinių sunkumų yra pernelyg daug ir projektas kol nuo sukūrimo būna įgyvendinamas, turėtų būti žymiai paspartintas. Manau, kad reikėtų numatyti naujus metodus, naujus, naujas procedūras, kad sumažėtų biurokratinės naštos. Žmonės Latvijoje man skundėsi, jie sakė, kad štai jie parengė projektą, pasiskolino pinigų, kad galėtų įsigyti reikiamos įrangos projektų gyvendinti, jie sakė, kad yra labai ilgas laikotarpis, kol pinigai ES patenka jų sąskaitą. Ir tai tikrai trukdo gaivinti ekonomiką. Ir tai yra tikrai susirūpinimą kelianti padėtis. Na, taip. Tačiau ne visos šalis vienodai geba įsisavinti skiriamas lėšas. Yra tokių dalykų, kuriuos sprendžia vietos valdžios struktūros Jeigu priimamas net mažiausias projektėlis, biurokratinės kliūtis yra tokios pačios kaip didžiuliam projektui kainuojančiam milijonus, ponas Almunija. Taip, biurokratijos yra nemažai, o biudžeto kontrolės komitetas parlamente yra labai griežtas ir kontroliuoja labai griežtai. Aišku, yra kai kurių šalių, kurios įsisavinti tas lėšas geba geriau. Tačiau kita vertus, vėlgi, svarbu pasižiūrėti, kokio tipo reformas reikia rinktis nes jos skirtingos atskirose šalise. Pavyzdžiui, e, tokiai šaliai kaip jūsų reikia dar siekti konvergencijos, siekiant ES rodiklių vidurkio. Reformų reikia atlikti daug. Dėl jų reikia apsispręsti, jas priimti, jas reikia pritaikyti, tam reikia politinės valios ir socialinio ir politinio konsensuso atskiruose šalyse. Turime patirties dirbdami su tokiamis šalimis, kurios jau pasiekė sėkmės, sėkmingai panaudojo ES skirtas lėšas. Yra tokių šalių, kur ta sėkmė buvo netokia matoma. Buvo skirta tiek pat lėšų, buvo viskas vykdoma pagal tas pačias taisyklės, bet sėkmės buvo mažiau. Norėčiau pasakyti, kad mes suprantame atskirų šalių sunkumus ir problemas. Tačiau tuo pat metu turime tų šalių vadovams pasakyti, kad ta užduotis yra ne tik Briuselio rankose, kad savo darbą turi atlikti ir Vilniaus, ar Talino, ar Budapešto, ar Rygos valdžios struktūros. Na, aš manau, kad svarbiau būtų atsižvelgti į projektų mastą. Aš matau, kad ir jūs norėtumėte pridurti savo mintis prie to, kas buvo pasakyta. Manau, kad tai nesutips, nesutaps su to, ką, ką čia girdėjome. Aš manau, kad jūs labiau pasisakote už liberalizmą. Šiandien tas liberalizmas kritikuojamas. Norėčiau, kad jūs pareikštumėte savo nuomonę. Aš norėčiau užduoti klausimą, kai girdime kalbant apie poreikį, kad Europos būtų daugiau. Tai yra sakoma taip, lyg tai ta Europa būtų kažkoks labai elegantiškas mechanizmas, kuris pagerintų pasaulį. O aš manyčiau, kad reikėtų labiau politinės, ideologinės Uh, įvykių eigos. Reikėtų, kad būtų reikiamai lėšų ES, reikėtų, kad Vokietija, pavyzdžiui, ir Prancūzija pareikštų savo poziciją, kad būtų pareikšta, kad reikėtų galbūt vystyti mažiau konkurencijos politiką, o geriau reikėtų tvarkyti pramonės politiką. Mane Briuselėje stebina štai ką. Privačių pokalbių metu girdėjau daug aukštų pareigūnų sakant, kad siekiama, kad būtų mažiau konkurencijos, kad būtų daugiau reguliavimo. Ketinama netgi didinti mokesčius. Manau, kad iš viso to išplaukia tai, kad ekonomikos augimas stoja, jis yra mažesnis. Aš norėčiau sužinoti, ar vadovai, kurie siūlo tokias priemonės, galėtų būti sažiningesni. Jie Galbūt viešai rinkėjams galėtų pasakyti, na taip, ES modelį galime pakeisti. Rizikos imsimės mažiau, tačiau ir ekonomika auks taip pat mažiau. A, bus mažiau sukurta darbo vietų. Ir man atrodo, tai yra labai kontroversiškas požiūris. Tai kaip mes galėtume atsakyti šį klausimą? Reikia daugiau ES ar mažiau, jeigu norime iš krizės išeiti? Reik... Taigi klausimas yra keliamas, ar daugiau reikia reguliavimo ar mažiau. Kai kuriais atvejais to reguliavimo reikia daugiau, nes jo, pavyzdžiui, visai nebuvo. Pavyzdžiui, finansų sistema žlugo ten, kur nebuvo reguliavimo, nes vyko piknaudžiavimas, buvo susidūrėma su lab... nesažiningumo praktika. Ir žmonės, kurie dirbo finansų sektoriuje, sakė, kad taip dirbti nebegalima. Situacija turi keistis. Su taryba ir parlamentu mes diskutavome ir mes sutarėme, kad reikia pagerinti to sektoriaus reguliavimą. Tuo pat metu piliečiams reikia aiškiai pasakyti, kad tas reguliavimas neturi užspausti ekonomikos dinamikos. Reikėtų, kad e, ekonomika būtų dinamiškesnė, kad būtent tokios politikos buvo įmamasi, kad ekonomika taptų dinamiškesnė. Reikia ekonomikos augimo, tačiau ne e, ekonomikos ekscesų sąskaita. Mes turime remtis geresnių švietimų, geresnių profesijų mokymų, geresnėmis ekonomikos strategijomis. Turime kombinuoti ekonomikos augimą ir socialinę sritį. Mes turime socialinį modelį ir jo vertybės. Pone Fonten, pritariu, komisar, e, pritariu tam, ką sakė ponas komisaras. Aš manau, kad mes Europos parlamente teikėme savo siūlymus, mes sakėme, kad reikia prižiūrėti finansų rinkas, reikia prižiūrėti reitingų agentūras, reikia prižiūrėti audito įmonės, e, draudimo sritį ir panašiai. Ir visa tai visiškai neprieštarauja konkurencijai. Reikia rasti gerą pusiausvyrą. Manau, kad yra labai svarbu pasakyti, kad blogiausia būtų imtis taikyti protekcionizmo politiką. Visi sutarėme dėl to, kad tai būtų dramatiškas žingsnis. Manyčiau, kad būtų ben, naudinga bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, kad to protekcionizmo būtų išvengta. Komisija teikė siūlymą dėl rizikos fondų. Ir buvo sakoma, kad galbūt reikėtų palengvinti tų fondų steigimas, ar ne? Komisijos siūlymo esmė yra netokia. Mes jų norim, norime užtikrinti, kad būtų užtikrintas tam tikras reguliavimas. Tų fondų veiklos e, reguliavimas yra būtinas. Ir dėl to buvo tariamasi ne tik ES lygių, buvo tariamasi ir G20 sustikimo metu. Kitoje Atlanto pusėje įmamas yra panašių priemonių, tai yra būtinybė. Nes finansinė veikla negali būti nekontroliuojama, finansiniai produktai negali būti nereguliuojami. Dėl principų mes visiškai sutarėme. Tačiau aš manau, kad rizika dar tebe išlieka ir yra dviejopa būtų negerai leisti komercializuoti tos fondus, kurie yra vadinamuose mokesčių prieglopščio valstybėse. Ir dar viena pastaba. Galima būtų. Mes savo siūlymuose to nesakome, sako ponas komisaras. Kita vertus, būtų svarbu, kad patys fondai, rizikos fondai būtų kontroliuojami, kad egzistuotų skaidrumo reikalavimai. Manęs nebebus Europos parlamente, bet aš manau, kad Europos parlamentas grįž prie šių siūlymų. Ponas komisaras, jeigu bus tokie fondai, kurie bus e, įsikūrę ir veiks tik Europos Sąjungoje, viskas tvarkoj. Tačiau situacija yra štai kokia. Didelė dalis šių rizikos fondų nėra Nei Junktinėje karalystėje, nei Europos Sąjungoje jie būna registruoti visai kitur, pažiūrėjau, Kaimanų salose ar kitur. Ką tuomet daryti? Ką Europos Sąjunga gali padaryti siekdama reguliuoti šios fondus? Pone Vykė Freiberga norėtų atsakyti. Aš manau, kad yra tų fondų jau ir Europoje registruotų. Jie turi nemenka kapitalą. Jeigu būtų pradėti tie fondai kontroliuoti, užtikrinant skaidrumą, likusiai pasaulio daliai tai būtų labai puikus pavyzdys, mes paskatintume ir kitas šalis e, dalyvauti būtent šiame žaidime. Būtų įvykdytas tikras finansų sistemos virsmas viešoji nuomonė netaptų, aišku, ekspertais, tačiau žmonėm būtų lengviau susigaudyti, kokie fondai egzistuoja ir, ir ko galima tikėtis. Pavyzdžiui, kad ir dėl pensijų fondų. Ir aš manyčiau, kad ekonomikos augimas bus sunkus, todėl kad psichologinis elementas vaidina didžiulį vaidmenį ekonomikos plėtroje ir pasitikėjimas čia yra būtinas, jeigu jo nėra, ekonomika neauga. Nedarbas dar yra dažnai minimas žodis. 10 procentų jis siekia ES. Kai kuriuose šalyse jis yra dar didesnis, be, siekia beveik 20 procentų. Situacija tampa tikrai dramatiška. Europos komisija ir kitos ES institucijos, manyčiau, turėtų tapti išradikesnės padentai šaliai. Na, mes tai ir bandome daryti. Mes ėmėmės kitos iniciatyvos. E, kartu su, pirmau, su pirmininkaujančia Čekija E, mes pasiūlėme priemonių, tačiau šis vadovų susitikimas nebuvo didelės sėkmės, sako vedės. Kodėl tai buvo mini viršūnių susitikimas? Parlamentas renkė, e, e, parlamentas rėmė šį susitikimą. Socialiniai partneriai taip pat norėjo, kad įvyktų šis vadovų susitikimas. Tačiau kai kurios nacionalinės vyriausybės valios turėjo mažiau. Tai štai tuomet į Briuselį buvo rodoma prieš to tai sakoma, o ką dirba Briuselis nedarbo mažinimo klausimu. Mes pasiūlėme vadovų susitikimą. Sureng, mes pasakėme, kad galime surenkti Prahoje susitikimą, tačiau neatsirado daug norinčių ten vykti. Turime dar porą minučių, na, o po kelių valandų jau turėsime rinkimų rezultatus. Ko jūs labiausiai bijote, ponia Vaivė, e, e Vykė Freiberga? Aš manau, kad buvo tikimasi to, kad gali kraštutinės jėgos laimėti. Aš tikiuosi, kad vis tik žmonės išlaikys blaivų požiūrį, subalansuotą požiūrį ir kad neatsitiks taip, kad ekstremistinės partijos nepateks į parlamentą. Aš bent tikiuosi, ponia Nikol Fontaine. Aš norėčiau kad Europos parlamentas būtų atviras pasauliui, kad jis domėtųsi, kaip išspręsti krizę, tačiau, kad nebūtų pamirštos ir trečiosios valstybės. Mes turime daug darbo ir čia turiu meni mikrokreditus, bendrą žemės ūkio politiką, e, svarbu, kad būtų kuriama tvari ekonomika. Aplinka tausojanti ekonomika yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti. Tai yra būtinybė ir solidarumas taip pat yra būtinas dalykas. Tikiuosi, kad šiandien išrinktas parlamentas bus tas parlamentas, kuris sugebės pakelti ekonominius, socialinius, aplinkosaugos iššūkius. Tai bus tas parlamentas, tikiuosi, kuris sugebės pasakyti ES piliečiams, kad tai, kas yra sprendžiama čia, e, yra jų labui. Tai štai. Tęsis ir toliau mūsų rinkimų vakaras. Toliau žiūrėkite mūsų televiziją. Noriu padėkoti Europos parlamentui už šio vakaro organizavimą ir iki pasimatymo.